Uh, colleagues, shall we start? Kolegos, pradėkime darbą. Kol kas mūsų nelabai daug, bet esu tikra, kad daugiau kolegų susirinks, kai tik jų lėktuvai atskris. Uh, į Briuselį. Taigi pirmas darbo atverkės punktas yra darbo atverkės tvirtinimas. Ar turi kas kokių pastabų? Ne. Tai tuomet tvirtiname darbo atverkę tokią, kokia jį buvo pasiūlyta. Toliau. Nedid... Panslafano. Sì, si, Presidente, grazie. Io desideravo porre... Eh... Taip, ačiū pirmininkė. Norėjau pastirauti dėl darbo atverkės galvojant apie rytos balsavimus ir Makovei pranešimą. Kaip jūs, aišku, žinote, rytoj vyks balsavimas nuo 15, bet tuo pat, meč, tuo pat metu ir Nusikaltimų tyrimo komitete e, vyksta posėdis ir Malmstrom ateina, padarys pranešimą. Taigi Labai svarbu būtų pasikeisti ir nuomonėmis su kitų šalių parlamentarais rytoj tame posėdėje tai ir, ir, ir bus labai sudėtinga tada uh, visą tai padaryti ir daug kas iš pranešėjų ir, ir, ir aš ir, ir kiti kolegos dirbame ir, nusika, ir Krim komitete ir šiame komitete, tai taip gali būti, kad mm, turėsime rinktis ar būti lybės komitete ir balsuoti, ar būti Krim komitete, dirbti ten. Tai aš nežinau, gal reikėtų kažkaip paderinti tuos klausimus, kad gal galėtume mes lybėje balsuoti, pavyzdžiui, ar, ar tarkim devintą, ar pusę dešimt, ar vienuoliktą, kada jau Krim būtumėm pabaigę. Tiesiog gal galėtumėm perkelti anksčiau tam, tą punktą, kad galėtumėm paskui dalyvauti ir Krim uh, komitete. Na, pranešėjos nėra, tai gal būtų negerai nuspręsti tą klausimą dabar. Aš taip suprantu, kad vyksta konsultacijos dėl šio pasiūlymo, kol kas nėra daugumos. Ir atvirai turiu pasakyti, aš suprantu problemą, bet To problema yra ta, kad kaip besudėliotum tuos balsavimus, problema vis tiek išliks, nes abiejų komitetų posėdžiai, posėdžiai a, vyksta tuo pat metu. Ir aš pati irgi turiu nuo trijų būti kitame posėdėje. Tai nežinau, bus labai sunku išspręsti tą klausimą bet kokiu atveju, o be to dar ir pranešios nėra. Tai kol kas aš norėčiau palikti darbo atverkę tokią, kokia ji yra. Madame la Présidente, je, je vous demanderai de bien vouloir le mettre. Pone pirmininkė, aš paprašyčiau, kad balsuotumėm dėl to, ką ponia Alfano paprašė nuspręsti ir pas, norėčiau, kad pasitartumėm su koordinatoriais. Nenorėčiau, kad priimtumėt jūs dabar sprendimą. Pirmininkė, ne, ne, aš nesprendžiu dabar to klausimo, aš tik norėjau pasakyti, kad aš nenorėčiau to klausimo spręsti dabar, kol pačios pranešėjos nėra. Tai gal galėtumėm sutarti taip, kad tą klausimą mes e, iškeltumėm dar kartą posėdžio pabaigoje, kai bent jau turėsime galimybę su pranešėja pastarti. Eina kalba apie tai, kad balsavimai būtų perkelti iš 15 val. į 10.30. Ir Lybė vyks nuo, posėdis nuo 9 iki 18.30, tai viskas aišku, vis tiek bus nariai. O Krim yra numatyta, kad 35 nacionaliniai parlamentarai atvyks, Silė Malstrom komisarė atvyks į klausimus, kurie numatyti, suplanuoti jau prieš pusę metų. Tai yra labai svarbus klausimai ir aš manau, kad ir iš protokolinio požiūrio taško, kai norime pasirinkti, pasikviesti 35 mm, parlamentarus ir jeigu paskui stalė yra tuščia, mūsų nei vieno nėra, o mes čia sėdime ir balsuojame, na, man atrodo, nėra priimtina irgi. Well, I, I, again, I would propose that we E, tai aš siūlyčiau prie šio klausimo sugrįžti šiandien po pietų kiek vėliau kad į tą laiką galėtumėm panalizuoti ir tvarkarštį, ir pasitarti su pranešėja, ar būtų tai priimtina jums. Šiandien po pietų iki pusės septynių šį klausimą išspręstumėm, bet šiek tiek vėliau tai padarytumėm. Dabar, manau, su šešėliniais pranešėjais ir, ir pačia pranešėja pasiderinti, ką galėtumėm padaryti. Ar taip tinka? Gerai. Norėjau vieną tokią nedidelę pastabą pasakyti dėl diskusijų, dėl duomenų apsaugos šią popietę. Tai bus bendros diskusijos. Pradėsime nuo reglamento, po to bus direktyva. Toliau kitas darbo atverkės punktas bus pono Kerum Europos Sąjungos pagrindinio teisų agentūros direktorius pristatymą po balandžio 22 dienos rašto, kurį parašė pagrindinio teisų agentūros valdybos mm, vadovas dėl šio direktoriaus mandato pratesimo. Taigi, panas Kermat vyksta į mūsų posėdį šiandien. Minutėlę paprašysiu jūsų lukterti. Panas Kerum dirba FRA direktorium nuo 2008 metų, taigi penkerių metų kadencija jau artėja prie pabaigos. Norėčiau suteikti Jums 10-15 minučių, kad Jūs galėtumėt pristatyti savo kandidatūrą, o paskui nariai galėtų užduoti Jums klausimus. Ačiū pirmininkė. Gerbėmi parlamentarai, man didžiulė garbė šiandien būti čia dėl to, kad mm, FRA valdyba norėtų pratesti mano mandatą, mano įgaliojimus. Taip pat e, prieš kelis mėnesius Vienoje lankėsi Lybė komiteto delegacija. Man buvo labai džiugu priimti šią delegaciją. Mes labai gyvai pasikeitėme nuomonėmis. Tai buvo tikrai labai naudingos diskusijos ir turėjome konkrečių rezultatų. Tai aš manau, kad ir ateitie galėtumėm tęsti tokį bendradarbiavimą. Ir Prie šio prezidimo stalo sėdėjau prieš penkerius metus, kai buvo svarstomas sprendimas dėl, to, dėl, dėl mano pirmo paskirimo e, šios agentūros direktoriumi. Aš tuo metu e, pažadėjau Jums, kad sukursiu Europos žmogaus teisų apsaugos švyturį, kur būtų ir atsiskaitimo, ir analitiniai gebėjimai, būtų žmogaus teisų gynimo institucinė visa struktūra. E, tai būtų taip pat ir modelis, kuris įkvėptų diskusijas dėl bedrai rūpimų klausimų. Aš manau, kad šiandien galiu pasakyti, jog mano misija yra įgyvendinta. Ir galiu tai pasakyti todėl, kad neseniai padaryti nesiniai gavome išorinį vertinimo ataskaitą, kurios išvada būtent yra tokia. Ir aš norėčiau akcentuoti kai kuriuos iš pasiektų dalykų per šios penkerius metus. Sugebėjome sukurti tikrai labai unikalų duomenų banką, palyginamųjų analitinių duomenų ba, banką, duomenų banką iš 27 valstybių narių. Kai 2007-2008 metais pradėjome darbą, duomenų šioje srityje buvo labai mažai. Ir, o ir tų duomenų, kurių buvo palyginamumas buvo labai menkas ES lygmenių. Taigi mūsų tikslas buvo surinkti informacijos tiek, kad būtų galima ją pasiremti, primant politikos sprendimus, taip pat ir pagrindinių teisų srityje. Mes atlikome teisinės, socialinės studijas, rengėme tyrimus. Apie šimtą ataskaitų yra parengta per šiuos penkerius metus įvairiose pagrindinių teisų srityse. E, šios ataskaitos suformuoja tvirtą pagrindą renkti nuomonės, duomenų lapus. Tai yra um, toks rezultatas, kuris, tikiuosi, yra labai svarbus, padedant jums atlikti parlamentinį darbą. Uh, palyginamųjų duomenų surinkimo analizės darbo um, rezultatas buvo patvirtintas um, išorės įvertinime, uh, kurį padarė 300 išorės uh, ekspertų, parlamentarų, valstybių narių atstovų, tarybos atstovų. Antras, antra pasiekimus rytis. FRA yra tokia agentūra, į kurią kreipiasi pagrindinių teisių gynėjai dėl įvairių klausimų. Mes vadovaujamą vaidmenį vaidiname suinteresuotą šalis suburdami į visumą, kad tikrai būtų galima formuoti um, pagrindinių teisių politiką. Pateiksiu keletą pavyzdžių. Štai um, po kelių savaičių, birželio mėnesį, įvyks ekspertų simpozijumas um, e, dėl įstatymo viršenybės propagavimo Europos Sąjungoje. Mes uh, būtent tai organizuojame pasiremdami savo patirtimi ir džiaugiamės, kad jūsų komiteto narys ponas Tavareš dalyvaus e, diskusijose vienoje šiame kontekste. Dabar, jeigu sugrįžt, pažvelgtumėm atgal, prieš dvi savaitės vyko pagrindinių teisių platformos sutikimas vienoje. Čia ne vien tik tai 250 nevyriausybinių organizacijų dalyvavo pristatydamos pilietinė visuomenė iš įvairių požio taškų, bet taip pat buvo ir e, trys jūsų kolegos, Europos parlamentarai, buvo e, ir komisijos atstovai, ir pirmininkaujančios Airijos atstovų, e, Europos tarybos, EBPO NVO atstovų, pagrindinių donorų, pagrindinių veikėjų žmogaus teisų srityje atstovų. Tai tapo tikrai labai dinamiškų formų, kur aptariami pagrindinių teisų klausimai, kurie yra nepaprastai e, svarbus daugeliu iš mūsų. Pagrindinių teisų platforma yra įkvėpimo šaltinis, kuriant panašias platformas Frontex, JASO, e, kovos su kontrabandą platformas ir taip pat paminėčiau teisingumo vidaus reikalų agentūras. Mes labai daug prisidėjome, pavyzdžiui, prie Frontex žmogaus teisų strategijos įgyvendinimo. Taip pat ir kitos agentūros, kurios dirba jau ne teisingumo ir vidaus reikalų srityje, irgi gali pasinaudoti mūsų patirtimi. Pavyzdžiui, su Stoholmo lygų kontrolės agentūra mes bendarbiaujame. Gal jums kiltų klausimas, kodėl ši, e, ši institucija bendarbiauja su pagrindinių teisų agentūra? Ogi todėl, kad jų darbe taip pat kyla daug pagrindinių teisų klausimų, taigi jie, jiems irgi reikalinga mūsų patirtis, mūsų ekspertinės žinios. Mūsų Mm, studijose, mūsų ataskaitose taip pat yra įvairių klausimų siejamų su e, šios agentūros darbu. Pavyzdžiui, jeigu sveikatos priežiūros klausimai sėtini su Romų, e, pavyzdžiui, grupė su įvairiais kitais klausimais, tai irgi yra susijęs su pagrindiniu teisiu aspektais. Kai buvau čia prieš penkerius metus, kai kas iš jūsų klausėte, kaip aš vertinčiau bendarbiavimą su Europos taryba. Čia vėlgi aš pasiremčiau išorinių vertinimų, kur yra pasakyta, kad um, pirminis toks skeptiškumas iš Europos tarybos dėl mūsų, dėl to naujokų, naujos institucijos dabar transformavosi į didžiulį entuzijazmą ir norą dirbti kartu. Galiu tik paminėti, kad kartu su Europos žmogaus teisų teismu esame paskelbę jau du leidinius, vieną dėl diskriminacijos kuris labai tikrai palankiai sutiktas 27 valstybėse narėse, o dar po mėnesio pasirodys antras leidinys dėl prieglobiščio ir migracijos klausimų. Taip pat savo analitinio darbo rezultatą, savo informaciją mes pateikėme ir Europos tarybai, kad ji galėtų atlikti savo tradicinį darbą, pavyzdžiui, LGBT, sprendžiant klausimus, smurto mm, prevencijos klausimus ir taip toliau. Trečias dalykas, ką paminėčiau, tai, kad lygiai grečiai su um, institucijos darbu esminėse srityse mes taip pat turėjome stipri E, taip pat turėjome įsikurti vienoje, turėjome visas vidaus procedūras įdėkti, pasisamdyti personalą ir nuo mažos grupelės 30-35 e, darbuotojų dabar mes išaugome iki 200 darbuotojų. Aišku, tam reikėjo pertvarkyti ir organizacinę struktūrą tam, kad e, galėtumėm įveikti naujus uždavinius ir naujus iššūkius. Turėjome su kurti ir visas gerovės programas, pavyzdžiui, įdėkti kovos su priekabiavimu politiką, mm, kitokius klausimus išspręsti susijusius su planavimu aš e, žinau, kad, ne, kad yra kai kurių darbuotojų, kurie nepatenkinti yra pas, ties pasikeitimais, tuo, kad e, senosios procedūros yra pravalytos. Ir aš žinau, kad um, ir jūsų dėmesys yra atkreiptas į kai kuriuos iš tų skundų ar nepasitenkinimo. Aš turiu jūs patikinti, kad tikrai mes sprendžiame tokius klausimus sparčiai ir profesionaliai. Ir su pasididžiavimu galiu pasakyti, kad pagrindinių teisų agentūra turi labai tvirtas procedūras, uh, kurias įgyvendina šioje srityje ir 2012 metais um, mūsų agentūra buvo vienintelė agentūra, kuriai Europos audito rūmai jokių pastabų nedavė savo ataskaitoje. Kalbant apie biudžetinius planavimo visus įrankius, kuriuos mes per šios metus parengėme, tikrai galiu pasakyti, kad jie yra gerai įdėkti ir mes tikrai tvirtai tikime, kad tik turėdami geras, tvirtas vidinės struktūras mes galėsime pasiekti tikrai aukštų, gerų rezultatų, kokiu esame iki šiol pasiekę. Ir prieš užbaigdama savo trumpą pasisakymą norėčiau tarti keletą žodžių dėl ateities. Vienas Viena iš išvadų e, šiame įvertinime yra ta, kad agentūra galėtų būti dar labiau panaudota teisėkurniuose procesuose europinių lygmenių. Bet kaip jūs žinote, agentūra toliau yra priklausoma nuo um, prašymo iš ES institucijų pusės. Uh, um, vi, kaip jūsų pirmininkas Lopes Aguilar, lankydamasis vieną prieš kelis mėnesius, uh, pasakė, visi FRA surinkti duomenys yra tikrai aktualūs ir svarbus politikos darbui, kurį atliekate savo komitete. Mes kasmet pateikėme informaciją dėl Romų informavimo strategijų, mes rengėme FRA informaciją dėl, pavyzdžiui, nepykantą grindžiamų nusikaltimų, dėl to, pavyzdžiui, ką jūs aptarėte plenarnėje sesijoje. 2012 metais esame parengę išsamių nuomonių jums bei dėl kitų trijų klausimų mes tik esame pateikę platesnės informacijos, kai jūs konkrečiai to pageidavote. E, kaip dabar galėtumėm žengti dar toliau į priekį? Ir čia aš galvočiau apie praktinį lygmenį. Aš sakyčiau, reikėtų nuolatinių mainų, nuolatinio keitimosi uh, Mm, bendravimo tarp FRA ir jūsų, tai yra parlamento pranešėjo, kad mes galėtumėm geriau sureaguoti jūsų poreikius. Manau, kad mes esame pakankamai toliau nuėję, bet galbūt būtų galima žengti ir dar toliau. Ir aš galvočiau, kad toks reguliarus bendravimas būtų naudingas. Um, dar viena išvada būtų, kad mes galėtumėm sustiprinti savo bendravimą su valstybėmis narėmis dėl konkrečių klausimų, bet čia yra labai realios ribos, ką mes galime realiai padaryti dėl ribotų išteklių. Tačiau, aišku, yra ir tokių išmanių žingsnių, kuriuos galėtumėm žengti. Ir čia štai, pavyzdžiui, paeksperimentavome, kurdami nedides, nedidelės tokias darbo grupės, su valstybėmis narėmis, kad galėtumėm spręsti Romų e, klausimą, pavyzdžiui, dėl rodiklių, kaip matuojame nacionalinių strategijų gyvenimo efektyvumą. Taip pat turime e, neteisėtų migrantų darbo grupę, kurioje dirba vidaus reikalų ministrai, ministerijų atstovai ir taip pat turime sugalvoję dar vieną darbo grupę dėl neapykantą grindžiamų nusikaltimų, kaip būtų galima juos reguliariai fiksuoti, kad policija vestų suvesnės Toliau, galvojant apie FRA pagrindinio reglamento, steigiančio reglamento peržos, vyko diskusijos dėl daugmetės finansinės programos ir parlamente ir kitur ir akivaizdu, kad reikia šį reglamentą taip pat priderinti prie Lisabono sutarties, kad iš tikrųjų FRA būtų tik tikra Hartijos agentūra apimanti visus um, ramščius, nes tai, kad dabar trečias ramstis yra neįtrauktas, yra labai sudėtinga tai suderinti su bendruoju šios agentūros tikslu. Ir aš manau, kad būtų galima čia kažką padaryti, gal būtų galima iš, pagalvoti, kaip Hartija galėtų tapti normatyviniu stuburu agentūros darbui. Uh, Užbaigdamas norėčiau pasakyti, kad esu labai dėkingas už man suteiktą galimybę dalyvauti, kuriant pirmą 21 amžiaus žmogaus teisų instituciją. Turiu nuostabę kolegų komandą Vienoje, kolegų, kurie nuolat buvo pasirengę žengti dar žingsnį į priekį, pasiryžę panaudoti visą savo kūrybingumą ir profesionalumą, kad būtų sukurta tikrai unikali agentūra ES. Na ir žinoma, aš norėčiau pasinaudoti šią progą ir padėkoti Jums, Libe komitetui, už visą parodytą paramą, visą konstruktyvų bendarbiavimą per šios penkerius metus. Ačiū. Thank you, Mr. Kerum. Uh... Ačiū. Pone Kerum. Keturi parlamentarai nori pasakyti. E, Paneguns, Romero Lopes, Denoka ir Jaroka. Ar dar kas nors norės kalbėti? Kol kas niekas. Prašyčiau visus kalbėti glaustai. Dešimt minučių mums liko. Paneguns. Pasistengsiu labai trumpai kalbėti. Visų pirma, noriu paminėti, kad agentūros steigimo pirminis etapas yra gyvybiškai svarbus, nes e, jame turi būti užtikrinami, kad būtų laikomasi taisyklių ir visų kitų reikalavimų. Aš galiu pasakyti, kad jūs tą pirmąjį etapą labai sėkmingai užbaigėte. Aš esu labai dėkinga taip pat ir už jūsų darbą su nevyriausybinėmis organizacijomis. Aš dalyvavau jūsų paskutinėme posėdėje mačiau e, tokį reiškinį, kuris yra gana retas ES institucijoms. Su nevyriausybinėmis organizacijomis partneriški ryšiai buvo palaikomi. Aš suprantu, kad jūsų darbui yra e, būtina e, gauti tų organizacijų e, nuomonės, bet taip pat reikia palaikyti ryšį su agentūrais ir mačiais valstybėse narėse ir aptarančiais e, žmogaus teisų kultūros propagavimo klausimus skirtingose valstybėse narėse. E, Jūs jau kalbėjote apie tai, mes čia esame nemažai kalbėję apie tai, kad gana nedaug laiko liko hartiją interpretuoti. Tas, tie terminai yra gana riboti. Kaip jūs dirbate su hartija? Ir dar mano klausimas būtų toks. Kiek įsivaizduojate, būtų galima išplėsti jūsų įgaliojimų mastą, jeigu jūs toliau dirbsite šį darbą? E, kaip būtų galima apimti teisės viršenybės principo taikymą, e, demokratijos e, dominavimą skirtingose valstybėse narse. Nes dabar ES vis daugiau ir daugiau kalbama, kad yra būtina tą padaryti, kad būtų išspręsta Kopenhagos dilema. Taigi mano pagrindinis klausimas ir būtų toks. Dar vienas klausimas, labai trumpas. Kaip jūs ketinate E, pagrindinių teisų hartijos e, įgyvendinimą pagilinti valstybėse narėse. Apie tai irgi buvo kalbėta. Toliau ponė, ponė Romero Lopes. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū gerbiam direktoriui, kad jis pas mus atėjo šiandien. Aš norėčiau tik tai vieno dalyko paklausti. E, kalbant apie uh, moterų um, uh, problema susiduriant su būtiniu smurtu. Jau buvo kalbėta apie studiją, kuri buvo pristatyta Vilniuje, apie smurtą prieš moteris. Buvo sakoma, kad galbūt reikėtų sukurti kokį seminarą ar mokymus e, uh, tą temą ateityje, kaip apsaugoti galėtume moteris nuo smurto e, šeimos kontekste ir ne tik šeimos aplinkę, nes, kaip žinia, e, moterys kenčia ES ir kitais būdais, pavyzdžiui, kalbant apie priekybą žmonėmis. Kokiu įgaliojimu turi agentūra E, gyvendant reikalavimą, kad vyriausybės lengviau perdotų šiuos duomenis. Parlamentas visuomet prašo, kad statistika, kad duomenys būtų perdodami kuo greičiau. Statistika turi būti kaupama Eurostate. Mes žinome, kad valstybės narės nėra suinteresuotos to padaryti, bet galbūt agentūra galėtų pateikti tokią agentūrą, kad mes galėtume geriau suprasti, koks yra šio reiškinio mastas visoje Europos Sąjungoje. Taigi mes kalbame apie smurtą, nuo kurio kenčia moteris ir be to turime priekybos žmonėmis problemą. Ar agentūra ką nors apie tai e, masto? Ponės Danoka. Ačiū pirmininkė. Neturiu klausimų. Tik keletą pastebėjimų ir labai trumpų. Aš daugiametę perspektyvą rengiant e, buvau pranešimo autorė. Žinome, kad taryboje iškilo šių problemų šiais metais, mes tikimės, kad dabar jau jos išspręstos. Ir aš noriu pasveikinti e, FRA agentūrą su tuo, kad ji e, gyvenančią bazę dirba pilnu tempu. Be abejo, mūsų netenkina esama padėtis ir jūs pats e, panaudojote tą terminą lisbonizacija. Aš e, norėčiau Jums palinkėti geriausios kloties, tai darant ir visų pirma mes turime e, suprasti, kad reikia gyveninti pagrindų reglamentą, nes tai yra pagrindinis uždavinys. Tai mums labiausiai rūpi. Aš visapusiškai remiu pono Kierum kadencijos pratesimą, nes visi žinome, kad jo darbas iš tiesų buvo efektyvus, susidūrent su tam tikrais Europos komisijos įvestais apribojimais. E, gaila, kad jūs tokiamis aplinkybėmis turite dirbti. Ačiū. Ačiū. Ir paskutinė kalbėtoja šiandien ponė Jeroka. Ačiū, ponė pirmininkė, aš noriu padėkoti už jūsų organizacijos darbą. E, per jūsų organizaciją buvo sprendžiama labai daug naujų temų. Viena iš jų buvo Romų klausimai, e, Romų strategijos visose valstybės narėse ir e, be to tos strategijos buvo aptariamos taryboje, komisijoje ir parlamente, kaip žinau, jūs ir toliau jas remiate. O mano klausimas to požiūriu būtų toks. Ar galėtumėt paremti moterų teisų komitetą? kad būtų surenkami geri duomenys apie skurdžiausius regionus, e, kad būtų parengtas geras Europos parlamento vertinimo, vertinamasis pranešimas, taip bus padaryti per artimiausius mėnesius. Be to vyksime į Kroatiją išsiaiškinti padėties savo akimis ir mes norėtume paprašyti, kad jūs pateiktumėt mums medžiagos prieš vykstant į tą šalį. Taip pat labai džiaugiamės, kad Tarp prioritetinių sričių yra užimtumas, švietimas, sveikata, būstas, be to jūs iškilėte duomenų apie smurtą būtyje surinkimą. Tai mums yra skubiai reikalinga. Mes žinome, kad už 2011 metus jau esate surinkę gerus duomenys. Ir naujausi duomenys taip pat reikalingi, nes tai mums būtų labai naudinga kaip ir rengiant tą didįjį FEM komiteto, moterų teisų komiteto pranešimą. E, žinau, kad jūsų e, informacija turėtų būti paskelta 2014 m. Moterų, moters dienos proga. Jeigu jūs galėtumėte mums pateikti daugiau duomenų, mes savo pranešimą galėtume parengti anksčiau ir tai būtų jums patiems naudingiau. Dėkuoju Jums už Jūsų atsidavimą ir lauksime tolesnio bendradarbiavimo su Jumis. Ačiū. Ačiū. Ar kas norėtų dar paskutinę minutę pasiprašyti žodžio? Ne. Tada aš pati pateiksiu paskutinių klausimų. Aš e, visų pirma norėčiau tik pakartoti žodžius tų, kurie sveikino FRA uh, už puikų pastarųjų penkerių metų darbą. Jūs parengėte puikių ataskaitų ir kitą savaitę vėl pateiksite naują ataskaitą apie homofobiją, tai yra puikus dokumentas. O aš turiu tris klausimus. Pirmiausia, iš dalies šis klausimas yra susijęs su politinė pusė. Uh, apie FRA vaidmenį ir jūsų kaip pirmojo FRA direktoriaus vadovavimą, nes jūs iš esmės padėjote suformuoti agentūrą. Visiškai e, nuoširdžiai kalbant, ir manau, kad Kinga Giots apie tai jau šiek tiek minėjo per savo klausimą. E, Pagrindinių teisų agentūra, ne, ar ji turi būti kažkoks tai sargas pagrindinių teisų, ar tai turi būti tarnyba rengianti studijas. Jūs kalbėjote apie analitinį darbą, mes labai įvertiname, mes jūsų nuomonės ir išvadas labai vertiname, bet e, ar mes galime susitaikyti su tuo, kad fra vaidmuo e, apsiriboja studijų atlikumu? atlikimu. Ar nereiktų taip pat atsižvelgti į e, sutarties pakeitimus apie lisbonizaciją? E, mes e, sakome ir tikimės, kad pagrindinių teisė agentūra įtraukta Lisabono sutartį turi atlikti ir tam tikro teisų sargo vaidmenį. Aš manau, kad tai įeina jūsų funkcijas. Valstybės narės to iš jūsų tikisi. Realiai pažiūrėkime, jūs atliekate puikias studijas, parengėte nuostaves rekomendacijas, bet ar iš jų kas nors išplaukia, ar dėl to mažiau yra pažeidžiama žmogaus teisės ir pagrindinės teisės ES? Aš taip nemanau tik dar daugiau matome, kaip Romai yra išvaromi iš savo buveinių, e, matome, kaip homofobiškai žmonės yra persekiojami, moteris yra diskriminuojamos ir panašiai. Kaip jūs ketinate paversti pagrindinių teisų agentūrą e, tokių teisų saugotoje per artimiausius penkerius metus. Aš nebeatsimenu, koks yra e, tikslus terminas, liktai mokslinė taryba vadinasi tai. Bet man sudaro įspūdis, kad kartais toje taryboje ar valdyboje dirbantis e, žmonės ir organizacijos turi keistas nuomonės, galbūt tai yra leidžiama demokratijoje, bet jos absoliučiai pažeidžia sutartise numatytas pagrindinės teisės. Ar jūs tikrinate tokius dalykus, ar jūs išskiriate, akcentuojate tokius pažeidimus? Jeigu mato, pažiūrėjau, kad yra organizacija, kuri keičia nekenčia LGBT žmonių arba kurie pasisako prieš lygių teisų moterims suteikimą ar prieš žiniasklaidos laisvę. Aš e, žinau, kad jūs vadovaujate tą tai agentūrai ne tik kaip politiniai instancijai, jūs ir administracinės problemas turite spręsti. E, šiek tiek minėjote personalo problemą, sakėte, kad yra žmonių, kuriems nepatinka naujieji darbo metodai. E, jūs, kaip žinia, e, atskleidėte problemas, kurias mes žinome, niekas to nebando slėpti, bet e, manau, kad neužtenka tik sakyti, kad personalas yra nepatenkintas, kai yra net teisme bylų iškelta. E, kartais jų skundai yra atmetami, kartais e, tie skundai yra nagrinėjami teisme bet gandai negeri sklenda visą, sklando visą laiką. Pats laikas būtų juos išsklaidyti. Europos parlamentas sakė, kad turi būti sukurta sistema informatoriams. Kas yra daroma tuo požiūriu? Kas yra padaryta, bandant e, nuraminti tuos e, neramumus? E, gandus. Jeigu žmogus jaučiasi persekiojimas, jis turi jausis, e, kad gyvena saugiai, kad dirba saugiai. Manau, kad reikia keisti visą darbo kultūrą ir aš norėčiau, kad man e, rūpi, mano susirūpinimas būtų išsklaidytas. Prašau žodis Jums. For, uh, for Labai ačiū už klausimus. Leiskite juos atsakyti iš eilės, papunkčiui. Visų pirma, norėčiau pasakyti, kad uh, Labai džiugu buvo matyti jūs e, susitikime, kur buvo kalbama apie pagrindinės teisės. Tikrai džiaugiamės ten matydami ir Europos parlamento narius ir pilietinės bendruomenės atstovus. Tikrai labai gerai, kad galima sukurti tam tikrą platformą, kur parlamento nariai, komisijos pareigūnai e, gali susitikti su pilietinės visuomenės atstovais ir padiskutuoti uh, įvairiais klausimais, kurie rūpi visiems. Tarkim, buvo galima pakalbėti apie nusikaltimus padarytus e, dėl neapykantos. Tikrai labai džiugu, kad ir ateinančiais metais dar galėsime išgirsti daugiau nuomonių. Dabar dėl hartijos e, riboto interpretavimo arba aiškinimo. Aš nuo pat pradžių, kai pradėjau savo pasisakymą, o tiksliau, kai dar netgi ir pradėjau dirbti agentūroje, aš kaip teisininkas, kaip pareigūnas griežtai laikiausi reglamentų, tačiau um, tikrai bandžiau mąstyti plačiau. Kadangi aš esu naujos institucijos e, direktorius, tai manau, kad man tiesiog tenka pareiga e, išsiaiškinti visą kontekstą, išsiaiškinti, kas, kas yra svarbu institucijos veikloje, kur mes galime duoti naudos, nes šiandien daug kas dirba Europos, atsiprašau, e, žmogaus teisės rytyje, ne vien tik ES institucijos. Uh, Taigi mes galvom apie tai, kur mes galime būti naudingi. Ir man atrodo, kad radome tą nišą, tam tikrą erdvę, kur galime dirbti. Ir jeigu mano mandatas bus pratestas ir toliau dirbsiu taip pat dėl hartijos, mes apie ją diskutavome, kalbėjome apie žiniasklaidos laisvę. Dabar jau yra tam tikrų poslinkių šioje srityje. Mes diskutuojame su Europos komisija apie įvairias galimybės. Taigi, apie tai kalbėjome ir vis dėlto manau, kad reikėtų atskirai vertinti kiekvieną atskirą atvejį reikėtų koordinatorių, kurie atkreiptų dėmesį konkretesnius, labiau specifinius aspektus. Jūs taip pat paminėjote ir Kopenhagos dilemą. Ji plačiai diskutuojama. Aš apie tai užsiminiau ir savo žanginėse pastabose. Birželio mėnesį susitiks ekspertų pareigūnų iš komisijos parlamento valstybių narių grupę. Ir tuomet bus kalbama apie tai, kokie galėtų būti pasirinkti rodikliai tam, kad išsiaiškintumėm, ar judame teisinga linkme. Čia, pavyzdžiui, turiu omeny um, teisės viršenybės uh, antrą straipsnį. Čia svarbu paminėti ir teisėjų nepriklausomumą. Uh, ombudsmenų nepriklausomumą. Labai svarbu, kad būtų pranešama apie nusikaltimus padarytus dėl neapykantos. Tai iš tikrųjų labai svarbu, norint užtikrinti demokratinių vertybių apsaugą valstybėse narėse. Ir vėlgi. Čia galėtų dar, darbuotis ir agentūra pagal savo mandatą. Dėl žmogaus teisų gynimo skatinimo valstybėse narėse čia mes pasirinkome tikslinį požiūrį, tam tikras profesinės grupės ir analizuojame, kaip tos profesinės grupės galėtų būti daugikliai, apie kuriuos kalbėjome vienoje, kaip mes tas vertybės galėtumėm skleisti ir platesnėje visuomenėje. Uh, Kalbėjome apie tokią grupę kaip, tarkim, socialiniai darbuotojai, um, kurie dirba savivaldybėse. Dabar pane Lopes. Ji kalbėjo apie būtinį smurtą. Ko gero, jūs žinote, kad mes atliekame labai plačią apklausą valstybėse narėse. Tyriame e, ir būtinį smurtą, ir persekiojimus, taip pat ir e, smurtą darbo vietoje. Mes e, vadovavome Stambulo konvenciją, kur yra skirta kovai su smurtu namuose, smurtu prieš moteris. Uh, svarstome su valstybėmis narėmis, kokių žingsnių būtų galima imtis. Šiuo metu yra kai kurios valstybės narės, pavyzdžiui, Ispanija, kuri, kurios tikrai yra surinkusios daug duomenų, bet yra ir tokių valstybių narių, kurios turi labai nedaug duomenų ir labai sunku e, palyginti e, valstybių narių duomenis. Taigi, galbūt e, mes galėtumėm parengti tam tikrus rodiklius, kurie nurodytų, kokius minimalius bent jau duomenis turėtų surinkti valstybės narės. Dėl priekybos vaikais. Mes čia labai glaudžiai bendradarbiavame su Europos komisijos e, koordinatoriumi, kuris koordinuoja veiksmus skirtus kovai su priekyba vaikais. Aš taip pat dar norėčiau padėkoti ir poniai Zdanoka už malonius žodžius. Mes tikrai džiaugiamės, kad turime dabar tokį teisinį pagrindą. Toliau pane Rojoka. Ji kalbėjo apie Romus. Be abejo, čia tikrai norėčiau priminti pasiūlymą dėl Romų, moterų. Dar norėčiau pasakyti, kad vienas iš mums tenkančių iššūkių yra štai koks. Agentūra yra jau sukaupusi daug duomenų, um, kurie gali būti panaudoti jūsų diskusijose, taip pat tose diskusijose, kurios vyksta valstybėse narėse. Mums labai svarbu turėti uh, daug šaltinių, daug duomenų, kad juos galėtumėm išanalizuoti. Taigi mes ieškome įvairių būdų, e, kuriame partnerystės su, pavyzdžiui, universitetais. Mums tikrai partnerystės labai svarbios. Ir aš dar jums vėliau pateiksiu platesnės informacijos apie laiko terminus. Dabar apie agentūros vaidmenį. Man atrodo, kad mes priartėjome prie kelio vidurio. Ar mūsų agentūra yra teisų sergėtoje? Mes atliekame įvairius tyrimus, pateikiame duomenis, tačiau mums to nepakanka mums svarbu yra štai kas, kaip mes galime e, atkreipti dėmesį į šios duomenis e, tų institucijų, kurios gali kažką pakeisti. Ir be abejo, mums svarbu, kad tos duomenis gautų ir žiniasklaida bei plačioji visuomenė. Taip, galbūt pradžioje mes e, tikrai daug investavome į duomenų rinkimą. Iš tikrųjų, labai sunku atlikti tokias apklausas, renkant duomenis. Ir dabar mes gavome tikrai daug e, duomenų į mūsų klausimus apie smurtą prieš moteris, romus. Jau netrukus baigsiu pirmininkės savo pasisakymą, tačiau uh, dar pasakysiu štai, ką daug duomenų gavote ir jūs ėmėtės veiksmų ir valstybės narės ėmėsi veiksmų. Ir be abejo, mes artimiausių laikų galime padaryti dar daugiau ir kartu su jumis išsiaiškinti, e, ko jums reikėtų, kokiu duomenų paketo jums reikėtų. Mes norime pateikti pačius naujausius duomenis iš savo duomenų bazės. Tarkim, jeigu e, pas jūs vyksta kokia nors diskusija, mes jums galime pateikti pačius naujausius duomenys, tarkim, apie nusikaltimus padarytus dėl neapykantos, dėl platformos ir įvairių susijusių pusių. Mes iš pradžių diskutavome apie tai, ar reikėtų siauresnės pagrindinių teisų platformos, ar platesnės pagrindinių teisų platformos, kur atstovautų ir, ir pilietinė visuomenė, kuri galėtų išsakyti savo požiūrį. Ir mes pasirinkome būtent pastarąjį variantą. Taip pat parengėme ir tam tikrą gairių rinkinį, kaip reikėtų dirbti pagrindinių teisų platformoje. Viena nevyriausybinė agentūra e, buvo pašalinta iš šios platformos už nepagarbų požiūrį. Taip pat e, noriu paminėti ir dar vieną platformą, kuri dirba pagrindinį teisės rytyje. Taip, mes norėtumėm, kad e, būtų tokia platforma, kur galėtų sutikti vairios suinteresuotos pusės, bet jos turi gerbti vieni kitus. Mes jau esame sukūrę tam tikras politikos kryptis, šiuo metu jas toliau plėtojame kartu su valdančiaja taryba. Šiuo metu dar vyksta bylos nagrinėjimas teisme, mes laukiame dar vieno sprendimo. Na, bet šiaip manau, kad mes iš tikrųjų nemažai pasistumėjome į priekį. Pirmininkė, kągi, Ačiū labai. Baigiame svarstyti e, mūsų šį klausimą. Dabar turiu pasakyti, kad šiek tiek vėluojame ir gal iš karto eikime prie kito darbo atvarkės klausimo. Tai yra pajamų iš nusikaltimų išaldimas ir konfiskavimas jos sąjungoje. Tai yra panios Makoviai pranešimas. Jam galime skirti maždaug valandą. Panašu, kad niekas pastabų neturi. Kągi, tai tuomet judėkime į priekį. Teisės tarnyba, parlamento teisės tarnyba e, pateiks savo teisinę nuomonę dėl pajamų iš nusikaltimų išaldymo ir konfiskavimo, to prašė mūsų komitetas. Mes e, dabar iš teisės tarnybos išgirsime, ką ji mano apie teisinį pagrindą ir būsimo teisės instrumento taikymo aprepti. Taip pat kokios, kokie, kokios pajamos gali būti konfiskuotos. Aš iš karto norėčiau paprašyti Europos parlamento teisinės tarnybos pristatyti šią nuomonę, tuomet suteiksiu žodį pranešėjai ir kitiems šešėliniams pranešėjams bei vis, kitiems Europos parlamento nariams, kurie nori dalyvauti diskusijoje. Prašom. Ačiū pirmininkė. Aš pabandysiu trumpai pristatyti e, atsakymą į keturis klausimus, jūs, e, kuriuos jūs pateikėte teisės tarnybai e, dėl pajamų iš nusikaltimų išalimo ir konfiskavimo ES. Pirmasis klausimas dėl įrodymų ir teisinio pagrindo tikimybių pusiausviros. 80 ES teigimo sutarties 82 straipsnio antroje dalyje ir 83 straipsnio pirmoje dalyje sakoma, kad tam, kad būtų teising, traktuojami kaip teisinga teisinė bazė, e, siūlomoje direktyvoje nurodyti veiksmai turi būti baudžiamieji nusikalstami veiksmai ir pažeidimai bei sankcijos e, turi būti susijusios su nusikalstamais pažeidimais ir sankcijomis. E, konfiskavimas be nuteisimo e, patenka į teisinės bazės apimti su sąlyga, kad tai yra tiesiogiai susijęs su e, baudžiamąją bylą ir kad konfiskavimas gali būti vertinamas kaip, nusikal, kaip sankcija už nusikalstamą pažeidimą. Siūlomos direktyvos teisinis pagrindas yra susijęs su teismų bendradarbiavimu nusikaltimų bylose, tyrimo bylose. E, direktyvos penktajame straipsnėje aprašytas bylas yra tokios. E, tai būtų nusikalstami veiksmai sus, nukreipti prieš asmenį, e, dėl kurių gali būti numatyta baudž... Nu, kriminalinė bausmė ir kurie gali numatyti aišku nusikaltimo įvertinimą. Tikimybių pusiausvyros standarto įvedimas taip pat yra susijęs su e, subsidiarumo ir princip, e, proporcingumo principų laikymusi. Tiesą sakant, 67 straipsnio pirmojo dalyje, kalbu apie ES veikimo sutartį, yra reikalaujama, kad laisvės saugumo ir teisingumo srityje būtų gerbiamos valstybių narių teisinės sistemos ir tradicijos. Apie tai kalbama ir sutarties 82 straipsnėje, kuris yra vienas iš siūlomos direktyvos teisinių pagrindų. E, tikimybių pusiausvyros standarto įvedimas gali būti traktuojamas kaip per daug gilus reikalavimas ir kaip kišimasis į e, įrodymų teisę bei teisėjo vaidmenį skirtingose juridinėse sistemose. Todėl tai negali būti suderinam su subsidiarumo ir proporcingumo principu, kaip numatyta sutartė 67 ir 82 straipsniuose. Dabartinė teisinė bazė išplaukia iš teismų bendradarbiavimo e, baudžiamosiuose bylose srities ir reikalauja, kad konfiskavimas nesusijęs su nu, teisimu už nusikaltimą e, būtų nustatytas tose baudžiamosiuose bylose, kuriuose jis tarnauja kaip sankcija, kaip bausmė už baudžiamąjį nusikaltimą. Todėl E, konfiskavimas e, e, be teismo sprendimo, be nusikaltėlio nuteisimo yra pagrystas tikimybės pusiausvira. Pagal dabartinę teisinę bazę toks konfiskavimas galimas tik tai tada, kai jis yra akivaizdžiai susijęs su baudžiamąją bylą ir kai konfiskavimas gali būti vertinamas kaip sankcija už nusika, kriminalinį nusikaltimą. Todėl 82 e, ir 83 ES veikimo sutarties straipsniai negali būti laikomi gera teisinė baze. E, būtų galima sakyti, kad e, civilinių pažeidimų sistemos, pavyzdžiui, kai nėra jokio ryšio su baudžiamąją bylą, iš principo neįeina į siūlomos direktyvos apimti. E, tokie e, režimai e, galėtų būti numatyti siūlomoje direktyvoje, bet tada reikėtų pritaikyti baudžiamosios procedūros taisyklės ir apsaugiklius. Atsakant į jūsų trečiąjį klausimą. Uh, E, konfiskavimas be nuteisimo, kaip numatyta siūlomos direktyvos penktajame straipsnėje, reikalauja, kad įtariamas ar kaltinamas žmogus, baudžiamoji byla ir e, nus, n, nu, nu, bausmė už nusikaltimą būtų išplaukę iš tam tikros nusikalstamos veiklos. Trečiasis klausimas kita vertus, yra susijęs su tokiamis aplinkybėmis, kai prieš asmenį nėra jokių e, baudžiamųjų kaltinimų. Tai e, yra numatyta civilinės teisės sistemoje, kaip kad buvo Butler atveju, Butler bylos atveju, Europos žmogaus teisų teismas Strasbūrė priėmė e, nuosprendį tada, e, kad e, turėjo būti pritaikyta civilinės teisės sistema pagal Junktinės karalystės teisę. Todėl atsakant į šį e, klausimą, ar e, baudžiamosios teisės konfiskavimas e, įeina į direktyvos apimti, kaip kad buvo Butlerio atveju, pagal Europos žmogaus teisų teismo sprendimą e, neįeitų, nes e, nėra taikoma nekaltumo prezumcija. E, nekaltumo prezencija yra numatyta Europos pagrindinių teisų hartijos 48 straipsnėje ir Europos žmogaus teisų konvencijos šeštojo straipsnio antroji dalis turėtų būti taikoma. Ketvirtas klausimas dėl konfiskuoto turto panaudojimo visuomeniniais tikslais. Dabartinės ES teisės aktuose nėra jokių nuostatų dėl konfiskuoto turto panaudojimo. Kai kuriuose valstybėse narėse yra nacionalinių nuostatų, įskaitant ir konfiskuoto turto pakartotinį panaudojimą, pavyzdžiui, socialiniams tikslams, visuomeniniams tikslams. Bet ne visos valstybės narės turi sukūrusios perpaskirstimo mechanizmus. Iš esmės, toks turtas tampa vykdančiosios valstybės narės turtu ir ta valstybė narė gali jį arba parduoti, arba panaudoti taip, kaip reikia. Taip pat reikėtų prisiminti, kad ES kompetencijos ribos yra nustatytos pagal galių suteikimo principą. Ir tų kompetencijų naudojimas yra pagrįstas subsidiarumo ir proporcingumo principu, kaip kad numatyta penktos straipsnio pirmojo dalyje. Kalbu apie ES sutartį. Pagal šios teikimo principą ES gali veikti tik neviršindama jai suteiktų valstybių narių pagal sutartis kompetencijos ribitų. Kompetencijos, e, e, kurios nėra suteiktos, lieka valstybėms narėms. E, siūlomos direktyvoje, e, siūlomai direktyvai dabar siūloma teisinė bazė yra ES veikimo sutarties 82 ir 83 straipsnis. 82 straipsnis kalba e, apie e, įrodymų tinkamumo minimalius reikalavimus. Taip pat reikia pasakyti, kad konfiskuoto turto panaudojimas visuomenėms tikslams neįeina į šios e, e, direktyvos į šias kategorijas, todėl neįeina į 82 straipsnio taikymo apimti. 83 straipsnėje yra kalbama apie minimalių taisyklių patvirtinimą direktyvomis dėl nusikaltamos veiklos ir sankcijų apibrėžimo. Konfiskuotos skurto panaudojimas visuomeniniams tikslams neįeina nei į E, nusikalstamos veiklos, nei baudžiamųjų sankcijų apibrėžimą ir todėl neįeina 83 straipsnio apimti. Todėl konfiskuoto turto pakartotinis panaudojimas visuomeniniams tikslams e, neįeina į ES suteiktus įgaliojimus pagal ES veikimo sutarties 82-83 straipsnius, todėl iškyla abejonių ir yra laikomas susidarumo ir proporcingumo principas. Ir klausimas į ketvirtąjį klausimą būtų toks. 82-83 straipsnio nuostatos nenumato, kad konfiskuotas turtas galėtų būti panaudotas visuomenėms tinklams. Ačiū uždėmesi, jeigu turėsite daugiau klausimų, mielai juos atsakysiu. The... Labai ačiū. Visų pirma, norėčiau pasiteirauti. Paprašyti visų, kurie pasisakys, ar tai bus mūsų svečiai, ar parlamento nariai būkite geri, kalbėkite kiek įmanoma glaučiau, nes kitaip teks čia sėdėti iki dešimtos vakaro. Na, o ko gero vis dėlto visi norėtumėm grįžti namo padorių laiku, bet prieš tai dar norėtumėm ir padiskutuoti, taigi gal būkime mandagus vieni kitų atžvilgių. Štai aš pati dar pateiksiu labai trumpą klausimą jums. Ponas Majola. Taigi, ar jūs matėte naujausią kompromisinių pakeitimų versiją? Jei neklistu, jie pasirodė šiandien popietę ar ryte. Ir jeigu taip, kaip Jūs manote, ar kompromisinių pakeitimų tekstas būtų suderinamas su teisiniu pagrindu, ar jis atitiktų tuos reikalavimus, kuriuos Jūs paminėjote? Ačiū, pirmininkė. Mes išvykome tos kompromisinius pakeitimus Po 12.30 atlikome pirminę analizę. Iš pirmo žvilgsnio panašu, kad yra dvi pagrindinės problemos. Viena iš jų nėra susijusi su teisiniu pagrindu, ji yra susijusi su žodžio recommendation naudojimu dėstomojoje dalyje. Ir mums pasirodė, kad tai ne visiškai atitinka gerą teisėkros praktiką. Ir, na, paprastai direktyvoje to nereikėtų minėti, kompetencijas teikti rekomendacijas. Na, turiu ir rimtesnių pastabų. Pavyzdžiui, dėl devinto kompromisinio pakeitimo nežinau, ar dabar jūs norite apie tai plačiau pakalbėti, ar dabar turėčiau pateikti platesnę analizę, ar vėliau, kaip jūs norėtumėte. Pirmininkė, Tai panašu, kad ir pranešėja to norėtų, tai gal dabar atsakykite. Teisinė tarnyba. Taip, dėl tų siauresnių kriterijų, kurie susiję su Europos žmogaus teisų teismo sprendimais. Tie siauresni kriterijai yra susijęs už tai, ko uh, Jie susijęs su minimaliomis garantijomis baudžiamojo proceso metu. E, tai yra susijęs su žmogaus teisų hartijos šeštojų straipsniu, bet e, e, tai visiškai nepatenka į ES veikimo sutarties 82-83 straipsnį. Taigi Engel atveju, Engel bylos, bylos atveju tie kriterijai yra štai kokia. Procedūra yra laikoma panaši į baudžiamosios bylos nagrinėjimą ir uh, tie um, kriterijai negali būti taikomi, norint e, paprastą procedūrą paversti baudžiamąją procedūrą. Pirmininkė, bet man atrodo, kad ši problema būtent ir sprendžiama kompromisinių pakeitimų trečiajame straipsnėje. Ah, paragraph, oh. paragraph three, ah, paragraph three, yes. Tiksliau, tai trečias punktas. Teisinė tarnyba Taip, problema yra štai kokia, bent jau mūsų nuomonė, e, šie punktai yra neaiškus. Mes nelabai suprantame, apie ką čia kalbama, nes pavyzdžiui, čia parašyta, kad kiekviena valstybė narė turėtų įgyvendinti šią direktyvos dalį, jeigu to norėtų. Nelabai suprantame formuluotę. Pirmininkė, man atrodo, kad jau gal tuo ir apsiribokime. Užtenka. Ačiū. Dabar suteiksime žodį pranešėjai Makoviai. Prašom. Uh, thank you. So, uh, basically... Ačiū. Na, panašu, kad uh, pirmoji pasisakymo dalis buvo pasenusi, apie tai uh, pranešime jau nebekalbame, pranešime Nekalbame apie tikimybį pusiausvyrą neapkaltinamuoju nuosprendžiu pagristame konfiskavime. Mes dabar kalbame tik apie e, baudžiamojų nuosprendžių pagrystą konfiskavimą. Kai buvo įvykdyti tam tikri konkretūs nusikaltimai ir kai asmo turi tam tikro turto. Mes naudojamės įprasnę praktiką nuo tarybos sprendimo 2005 metais. Taigi tiek apie tą formuluotę tikimybių pusiausvarę. Dabar dėl kompromisinių formuluočių dėl penktos straipsnio ir neapkaltinamojų nuosprendžių pagrįsta konfiskavimą. Mes darome nuorodą į žmogaus teisų konvencijos šeštą straipsnį. Ten kalbam apie tai, kad asmo turi teisę į sąžininką bylos nagrinėjimą. Ir iš tikrųjų turėtų būti taikomos visos garantijos užtikrinant sąžiningą teismo procedūrą. Dabar dėl pagrindinių teisių hartijos. Na, nelabai čia ką galiu ir pakomentuoti. Aš asmeniškai esu įsitikinusi. Dabar taip beje labai nesigilinsiu, tiesiog pasakysiu štai ką. Tie engel kriterijai nėra teisinis būdas parinkti teisės aktą, bet mes juos paminėjome tarp kitų kriterijų. Jų gali būti ir daugiau. Taip, žmogaus teisų teismas yra nurodęs, kad netgi jeigu kokia nors valstybė narė e, laikosi kokiu nors disciplininiu priemoniu, tai uh, turi būti vis tiek užtikrintos ir tos garantijos, kurios taikomas būčiamajame procese. Tai man atrodo, kad e, ten eita toliau negu kad prašė teisinė tarnyba. Toliau devintas kompromisas, trečias punktas. Ten tiesiog parašyta, kad tos valstybės narės, kurios taiko kitokią sistemą, ją gali išlaikyti. Taigi tiek. Dabar dėl pakartotinio panaudojimo socialinėme kontekste ir žodžio rekomendacijos. Tai yra pirmas straipsnis penktoji dalis. Ir ten kalbama apie tai, kokie e, pagrindiniai principai, kokiu pagrindiniu principu rekomenduojama laikytis, konfiskuojant e, turtą. Na ir čia šešėlinė pranešėja pasisakys plačiau dėl šio klausimo. Uh, Pirmininkė, labai ačiū, matau, kad du asmenys nori pasisakyti. Ar socialdemokratų frakcijos vardu kas nors nori pasisakyti? Ne. Pranešė kalbėjo labai trumpai ir aiškiai, taigi ačiū už tai. Matau, kad kol kas teisiniai skirtumai dar nėra išspręsti. Ką tik buvo išvardintas kalbėtojų sąrašas. Prašom pirmoji kalbėtoja. Ačiū pirmininkė, sako pane Alfano, ačiū teisiniai tarnybai ir pranešėjai. Dabar dėl konfiskuoto turto socialinių aspektų. Teisinė tarnyba sakė, kad nepakanka teisinio pagrindo, norint užtikrinti pusiausvirą. Aš manau, kad vis dėlto galbūt apie tai reikėtų kalbėti konstatuojamoje dalyje. Dėl pakartotinio naudojimo. Jeigu mes, mes galime naudoti um, plačią interpretaciją, kas tai yra, ir manau, kad tai, apie tai galima kalbėti ir direktyvos dėstomojoje dalyje straipsniuose. Dėl nuostatų priemonių privalomumo ar ne. Aš manau, kad mes galėtumėm e, duoti labai aišku politinį signalą. Galėtumėm numatyti daugiau aiškumo. Europos parlamentas jau e, ne vieną kartą yra pasisakęs e, būtent už tokios praktikos išlaikymą. Čia yra ir aro platformą ir būtent komisija e, per šią platformą rengia geriausią turimą praktiką. Taigi, manau, kad kompromiso vardan valstybės narės galėtų taikyti ir priimti priemonės, remdamėsis jau turimą patirtimį susijusią su turto konfiskavimu bei išaldimu. Galbūt valstybės narės yra įgyvendinusios kažkokiu tai projektų, uh, Um, kurios, uh, kuriuose dalyvavo kompetitingos institucijos ar pilietinė visuomenė ir taip pat valstybės narės vis dėlto galėtų ir tarų tokią praktiką taikyti. Kažkur tai preambulėje konstatuojamoje dalyje galėtumėm duoti tam tikrą politinį signalą valstybėms narėms. Ir taip pat manau, kad reikėtų pagalvoti apie teisinį pagrindą, kuris mums ateityje leistų sukurti dar konkretesnės ir aiškesnės nuostatas. Dėjong. Ačiū, pirmininkė. Trys, keturios pastabos. Visų pirma, dėl septinto kompromisinio pakeitimo, kuris dar kartą pakeistas, man atrodo, va, tik ką po pietų. Ir dabar skamba taip, kad priemonė, kurią mm, paskiria nacionalinis kompetitingas teismas, uh, ar kuri yra paskirta po teismo procedūrų. Man tas, ta formuluotė po teismo procedūrų yra labai miglota. Aš iš pranešėjos komentarų suprantu, kad ji gal dar būtų linkusi panalizuoti tas formuluotės. Tai tikrai reikėtų išsiaiškinti, kad tikrai būtų teismo nuosprendis, o kad nebūtų kažkokia miglota frazė teismo procedūros. Toliau. Mm, teisinės tarnybos pastaba dėl devinto kompromiso. Man atrodo, tai yra reikalo esmė ir aš visiškai sutinku su Monika mano vei, kad būtent čia yra viskas apibriešta, kad baudžiamosios teisės kriterijai būtų taikomi ir tai yra teisinga. Taip pat galvoju, kad perskaičius teisinės tarnybos nuomonę, uh, kad nors ir galbūt tiesa, kad kriterijai turėtų būti taikomi, nustatytas šeštas straipsnis būtų taikomas netiesiogiai, bet taip pat reikėtų įtakyti ir vertinant, ar tai yra baudžiamosios teisės sritis ar ne, ar čia būtų baudžiamo teisė taikyti. Na ar ne, tai tai būtų svarbu visų pirma. Nuo ta formuotė, kur dabar ten yra, uh, Mm, gal, gal būtų priimtina kol kas, o paskui žiūrėtumėm per trilogą, ar jau reikėtų kažką tai mm, dar tikslinti, kad būtų aiškiau, bet kol kas man yra priimtina ta formuluotė tokia, kokia yra dabar. Man atrodo, bent jau, na, bent jau tai, ką aš matau čia parašyta teisinės tarnybos. Trečia pastraipa, na, gal aš kiek kitaip būčiau suformulavusi ją. Ja kad būtų pasakyta, kad valstybės narės turi galimybę taikyti ir civilinės teisės sankcijas ar procedūras atė to, kas čia yra pasakyta pirmoje ir antroje pastraipoje, kad būtų aiškiau, man atrodo. Gal tai būtų toks variantas, kaip sprendimas tinkamas. Ir taip pat labai sutinku su teisinė tarnyba dėl uh, pajamų iš konfiskuoto turto pakartotinio panaudojimo, nes tai kaip dabar yra suformuoluota, yra valstybės narės raginamos kažką tą tai padaryti, bet tai nėra tinkama formuoti teisiniam aktui e, ne ko mes norėtumėm ar kas mums nepatiktų iš valstybių narių reikėtų formuluoti taip, kaip yra o, tinkama teisiniam aktui. Gal preambuliai vienas dalykas, bet ką Alfanas sakė, pavyzdžiui, na, aš neprieštaraučiau tokiai minčiai, bet to nereikėtų sudėti į pagrindinės mm, dalis, nes tai nebūtų tinkamas tekstas direktyvai. Bet šiaip man padarė didžiulį įspūdį darbas patliktas per paskutinės e, kelias savaitės debatais ir tikrai savo frakcijai rekomenduočiau balsuoti už, jeigu tos paskutinius klausimus išspręstumėm. Ponės Argentinė. Ačiū pirmininkė, labai trumpai sutelksiu dėmesį tik tai vieną klausimą. Ar baudžiamąją teisę gali kažkaip tai iš civilinės teisės padaryti, man atrodo, žalėjų nuomonė tai būtų tokia, kad nereikėtų čia naujų formuluočių išradinėti. Mes abejojame, ar mm, civilinės teisės straipsnius galima būtų panaudoti kaip mm, baudžiamosios teisės straipsnius. Ponas Dijong sako, kad, na, kol kas čia būtų priimtinas variantas kaip sprendimas iš tos situacijos, o paskui trilogiją matytumėm, kaip viską derinti, kaip spręsti. Na, mane tai labai neramina. Jeigu mes taip eisime tokiu keliu, jeigu gausime šio komiteto mandatą eiti į trilogą, dialogą, bet tas mandatas bus toks labai, na, neapibrieštas. Tai, sakykime, tai bent jau minimaliai, Tai su tokiu labai neapibrieštų mandatu, kaip mes tada, tokiu ne, nepatikimų mandatu, kaip mes eitumėm į, į trilogą, nežinau, su, su taryba paskui, kaip jie apsispręstų. Man atrodo, kad žaliųjų nuomonė tai, kad uh, ignoravome e, mūsų teisinės tarnybos pareiškimus ir stengiamės du teisės aktus čia kažkaip suderinti, tai man tai išlieka problema. Be... Pane Mokavei, ačiū labai trumpai kalbėsiu. Sakyčiau, dabar yra skirtumų tarp teisinės tarnybos nuomonės ir pakeitimų šiuo metu, ypač dėl šešto straipsnio Europos žmogaus teisų konvencijos nuorodos į ją, taip pat į nuorodos į hartiją. E, toliau tie pakeitimai, kad teismai turi būti tikinti, čia formuluotės, kurios naudojamos baudžiamojo teisėje dėl konfiskavimo. Uh, Atsižvelgiant į tai, ką Danis sakė, man atrodo, reikėtų tikrai tuos dalykus integruoti į kompromisus, bet jeigu būtų teismo sprendimai tokie, kad būtų galutinis turto atimimas, tai nežinau, kaip tada būtų nuosprendis kitaip, kaip ne bylos pabaigoje, bet reikėtų. Aš perskaitysiu tekstą. Uh, po teismo procedūros pagal baudžiamos teisės nuostas, jeigu būtų sprendimas um, teismo nuosprendžio pagrindų, galutinai atimti turtą. Man atrodo, kad dabar visiems tai bus priimtina. We Norėčiau, kad visi visuomet būtų laimingi, tai būtų taip nuostabu. Pabandysiu apibendrinti situaciją ir įtrauksiu ir tą pasiūlymą, um, ar prašymą tiksliau, kurį pateikė ponia Alfano e, anksčiau posėdžio pradžioje, kad reikėtų balsuoti rytoj ryte nuo 9, o ne po pietų, nežinau, kaip pranešėja galvotų apie tai, bet tuo prieisime prie to klausimo. Dabar noriu pasakyti, kad ir po diskusijų, man atrodo, kad Teisinė tarnyba vis tiek dar nėra iki galo patenkinta kompromisu. Žinau, kad yra taip pat mm, toks mm, augantis konsensusas, sakykime taip, tarp daugumos frakcijų, bet reikia dar šiek tiek derinti pozicijas. Ir dėl balsavimo, aišku, aš galėčiau bent jau tiek pasakyti, kad visų pirma turime pažiūrėti į darbo tvarkę. Netaip viskas jau paprasta. Šis balsavimas ir dar du trumpesni balsavimai um, turėjo trūkti 70 minučių, o mes tik tai pusvalandį turime rytoj iš ryto. Tai viena problema. Antra problema yra tai, kad daug narių galbūt nežino apie tai, kad gali būti toks pakeitimas ir galbūt atvyks daug vėliau nei 9 val. toliau. Mes galime paklausti mm, to punkto, kuris rytoj numatytas 9 rytai pranešėjos, nes Flašekovas, ar jis sutiktų su to pakeitimu, kad jos pranešimas e, po pietų būtų nukeltas. Mes kol kas dar negavome jos atsakymą taip pat ir priežiūros valdybos galime, stebėtų valdybos galime pasiteirauti, ar jie irgi būtų, su, e, ar jie sutiktų, kad jų diskusijos būtų perkeltos po pies, kad mums pakaktų laiko tuomet balsavimų rytoj ryte. Tai irgi dar turim gauti atsakymą. Na ir galutinis elementas EPP paprašė mm, dėl šio klausimo balsuoti. Bet visų pirma, aš norėčiau išgirsti pranešėjos nuomonę, ar jūs sutiktumėt iš principo, kad balsavimas būtų rytoj nuo 9, o ne nuo 3 po pietų. Toks yra pasiūlymas. A little bit confused. Um... Čia dabar truputėlį susipainiojau. Aš vis tiek 9 ryto turėjau būti Krim balsavime. Uh, Bet jūs sakėte, kad galbūt daug kas eis ne į balsavimą, o, bet jeigu ateitų, tai žinotų, kad tai yra lybė balsavimas. Tai kaip dabar čia. Mhm. Aš būčiau suinteresuoti matyti, kaip galima daugiau narių, kiek, kiek įmanoma daugiau narių, kad būtų. Pirmininkai, na štai ką aš turiu prieš akis, bet, na, aš nesu mobili čia prezidiume, taigi aš matau tik štai ką. Rytoj 9 ryto turime pranešimą ponios Lašikos Manovas, paskui 9.30 yra numatyta uh, trečias. Uh, trečia Europolo bendros stebėtojų tarybos uh, prezentacija tikrinimo ataskaitos, tai taip yra numatyta toliau, o, o balsavimo Krim aš nematau, aš nežinau, kuris yra. Nežinau, viskas darosi vis sudėtingiau ir sudėtingiau, man jau visiškai ne, pr, dinksta bet koks noras kažką tai padaryti. Dabar bus neilgos diskusijos, tikrai visų pirma, Pone Alfano, Krim pirmininkė, kuri paprašė šio, šio pakeitimo 30 sekundžių jai, kad ji paaiškintų, ko jį prašo. Kadangi čia yra ir Monika, aš pabandysiu viską paaiškinti. Taigi, paaiškinsiu situaciją, kol Monika dar yra salėje. Rytoj po pietų, trečią valandą, yra numatytas balsavimas Libė komitete, na, o Krim. Uh, komitete vyks e, renginys, kuris buvo pradėtas planuoti dar prieš devynis mėnesius. Tas renginys yra e, rengiamas ir su pono Šulc kvietimu. Pirmininkė, na, manęs nedomina Krim darbo atvarkė. Ar jūs siūlote rytoj balsuoti e, Libe komitete 9, taip ar ne? Ar apie tai diskutavote su pranešėja, taip ar ne? Bet e, aš tiesiog, sako ponia Alfano, norėjau paprašyti, ar vietoj a, e, baus, 15 valandos galbūt galima būtų balsuoti ryte, ar 9, ar 11. Taigi, mums svarbu, kad tai būtų ryte, ar 9, ar 10.30 10, ar panašiai. Ne vėliau, tikrai, nuo pat ryto, tik tai po ponės Argentinį, paskui ponė Matiju. Ačiū pirmininkė, todėl mano darbuotojai ir paprašė manęs ateiti čia, nes e, dabar būtent kyla tos lasmas, ar nebus čia e, perdėliojama programa, tik tai 24 val, mažiau nei 24 valandos yra likusios iki balsavimo, o jeigu 9 ryto bus balsavimas, tai, o, ne, tai iš viso mažai laiko liko, mes turime visi ne vienus įgaliojimus, turime čia dirbti ir kitose komitetuose, tai aš tiesiog galvoju, tokius pageidavimus reikėtų perduoti per koordinatorius ir o, iš anksto aptarti. Taigi, kaip žaliųjų koordinatorė, aš pakreipiuosi į Jūs, kad nebūtų daromas toks pakeitimas. Nes labai svarbu, kad būtų išlaikytas tvarkaraštis, kad būtų pakankamai žmonių, kurie ateitų čia po pietų ir balsuotų. Aš nežinau, iš kur tas prašymas, aš nežinau, kaip čia dabar, ar tai buvo iš viso tarimasi su koordinatoriais to klausimo. No. Pone Mantijo, paskutinė paskutinė kalbėtoja. Ne, ne, viskas. Pone Matijo ir viskas. C'est un peu compliqué. Hein? On a mis cette commission crime. Įsteigėme krim uh, komitetą, uh, kur dirba visi parlamentarai ir noriu pasakyti, kad ta situacija tikrai, na, pakankamai sudėtinga. Uh, turime tą Krim mm, vidurio laikotarpio pranešimą, dėl kurio reikia balsuoti. Yra 700 pakeitimų dėl šio pranešimo. Pranešęs dabar tuo derina kompromisinius pakeitimus, kad viskas spėtų padaryti iki rytojaus balsavimo. Taigi, Krim komitetas, aišku, mielai derinasi prie lybė komiteto tvarkarašio, bet aš, man, aš manau, kad ir lybė komitetas turi šiek tiek pastangų parodyti. Atvirai reikia pasakyti, ketvirtadienį, žinote, išeiginė, trečiadienį po pietų prieš šventinį ketvirtadienį nepradėsime turbūt kovoti, balsuoti, ar tai Lybijai, ar tai Krimai, įsivaizduokime, kiek bus parlamentarų. Taigi, man atrodo, jeigu norime, kad būtų pakankamai narių balsavime, reikia, kad būtų balsavimai vyktų trečiadienį iš ryto, nes trečiadienį po pietų tikrai neliks nei vieno parlamentaro balsuoti, nei dėl vieno, nei dėl kito pranešimo. Pirmininkė, uh, bet mes kalbame ne apie trečiadienį. Būtent aš ir noriu pasakyti, kad trečianis, gegužės 8 irgi išeiginiai kai kuriuose valstybėse narėse ir gali būti, kad nebus parlamentarų, o pirmanį, aišku, paprasta, reika, galima, aišku, galvoti, kad antradienį galima su plan, antradienį iš ryto abu du baltavimus sudėlioti, nėra tiek daug čia to balsavimo, nei, dėl, nei ten, nei ten, tai man atrodo, kad tikrai galima būtų maksimaliai užtikrinti parlamentaro dalyvavimą. Įgėminta Florijas. Pone Makovei. Pone Alfano pateikė pasiūlymą ir buvo paklausta, ar į manęs atsiklausė. Taip, jį pasiklausė ir aš sutikau. Krim komitetas yra lankstus, aš ir pati priklausau tam komitetui. Todėl aš siūlau, kad 9 val. pradėtume balsuoti lybę komitete, o paskui pereitume kitur. E, arba 9 val. gali būti, arba kokiu tu laiku. Pradedame balsavimu lybę ir paskui perėsime krim reikš labai daug perstumbimų. Vėl noriu poniai Mačiau pasakyti, mes nekalbame apie balsavimą trečiadienį, mes kalbame apie balsavimą rytoj. Taigi vietoj to, kad balsuotume ryt e, po pietų, galėtume balsuoti ryt iš ryto. Bet daug žmonių šiandien dar net netvykę. Aš labai nenorėčiau kažką keisti. Man labai nepatinka tokius pasiūlymus priimti be koordinatorių posėdžio. Norėčiau paprašyti, kad koordinatoriai pagalvotų apie tai, nors aš iš principo nemanau, kad balsavimo laiką reikėtų keisti. Aš sutinku, kad ponė Makovei pati yra lankščiai nusiteikusi, bet aš jau jums sakiau, kad 15 val. turim kitų reikalų, ateina ponė Malmström ir nacionalinių parlamentų nariai. Pirminkė, bet problema ta, kad visada kažkas yra numatyta. Jau dabar pasakyta, kad balsavimas rytoj 15 val. Ne trešianį, o rytoj antradienį. Aš net nenoriu čia laiko švaistyti tokiams diskusijoms. Mes visi turim savo reikalų. Pone Alfano, man šiek tiek nepatinka, kad jūs apie tai kalbate dabar. E, po, 15, po, po 30 manęs buvo paprašyta, kad aš pradėčiau vadovauti šiam posėdžiui ir dabar jūs siekite tokius pasiūlymus. Aš siūlau, kad mes baigtume šį posėdį, koordinatoriai elektroniniu paštu šį klausimą sureguliuoja ir jeigu visi koordinatoriai manys, kad balsuoti reikėtų Jeigu visi koordinatoriai manys, kad e, pirmiausia balsuoti reikia ryt iš ryto 9 ir jeigu kitas dalykas kiti darbo atvarkės klausimai gali būti perstumdyti, tai tada sutiksim. Bet tai, tai nėra savaime suprantama. Mes darbo atvarkėje turime e, kitų klausimų, yra iš išorės pasikviestas svečių, kad pakalbėtų. Mes negalim pasakyti, pasiprašom, suklydom darbo atvarkę darydami. Darbo atvarkė sudaryta ir turi būti, jos turi būti laikomas. Tai koordinatoriai gali nuspręsti ir mes apie tai daugiau nekalbėsim. Atsiprašau, kad aš tokia griežta, bet jau, kaip sakiau, diskusiją iš esmės šio klausimo baigime. Pone Mačiu, aš atsiprašau. Mes net nebalsavome dėl šio klausimo. Koordinatorių posėdis šį vakarą ir tada bus sprendžiama, ar į devintą bus galima balsuoti. Jūs siūlote, kad būtų koordinatorių posėdė šį vakarą nuspręsta. Pone Matijo, sako pirmininkė, šis klausimas baigiamas, grįšim vėliau. Labai atsiprašau, kad neišaiškinau šios painiavos iš karto. Periname prie kito darbos vargės klausimo. Sorry, I think, I... Aš atsiprašau, nesupratau, ką nusprendė. Aš manau, kad frakcijų koordinatoriai turėtų tai išspręsti. Tai yra jų darbas. Scusi, Presidente, io non ritengo sia democratica e corretta. I nostri segretari... Vis dėlto viskas turėtų būti sprendžiama demokratiniu būdu. Mes prašėme sekretariato jau prieš porą dienų ir visiškai neteisinga yra tai, ką jūs dabar sakote. Pirmininkė, klausimas svarstymas baigtas. With... Periname prie asmeninių duomenų apdorojimo. Pranešėjas ponas Albrecht, jo net nėra. Dešimties minučių pertrauka. Per tai net koordinatoriai galės tarpusavėje pasitarti. Be 15.05 pradėsime svarstydami pranešimą apie duomenų apsaugą su ponu Albrecht. Because if... Okay, colleagues, we continue. Uh, Kolegos, visų pirma, norėčiau Jūs informuoti, kad darbo tvarkė nebus keičiama. Susėskit, prašau. Darbo tvarkės nekeisim. Toliau. Ponas Albrecht, kuris plepasi. Pone Albrecht, ar esat pasirengęs? Taip, prašom. Thank you very much. Labai ačiū. Pirmiausia, Pirmiausia, atsiprašau. Nes akivaizdu, kad e, atidėjus šio klausimo svarstymą atsirado daug žmonių, kurie nebegali dalyvauti. Yra daug šešėlinių pranešėjų, kurie negalėjo ateiti šiandienos posėdį. Belieka tik tikėtis, kad e, tai nesukurs per daug didelių problemų kitoms frakcijoms. Aš tikiuosi, kad visų frakcijų atstovų yra ir mes e, galėsime pasikeisti teisingomis mintimis. Kai numatėme šią diskusiją organizuoti, sakėme, kad komitete reikėtų keistis nuomonėmis dėl pakeitimų Kitas dalykas yra tai, kad tų pakeitimų yra tiek daug ir problemų yra iškelta tiek daug, kad reikėtų bent jau suteikti galimybę juos paminėti. Praėjusį kartą to negalėjome padaryti, nes buvo kitų žmonių, kurie negalėjo ateiti. O dabar kartu su kitais šešėliniais pranešėjais, tokiais kaip Latford ir Bros, taip pat ir socialdemokratų e, atstovų, ponų Grūcas, Esame čia ir aš galiu čia tik išklausyti jums rūpimų klausimų ir atsakyti jums aktualius klausimus. Norėčiau pasakyti, kad šešėlį pranešėjai vėl sustiks rytoj ir aš galėsiu perduoti tai, ką girdėsiu čia jiems. O dabar pristatysiu bendrai e, esamą padėtį. Jau buvo keturi ar net penki šešėlinių pranešėjų susitikimai. Kaip jau sakiau, pakeitimų yra labai daug, nepaprastai gausių problemų yra iškelta. Mums e, pavyko suderinti diskusijas, bet reikia dar daugiau laiko. Akivaizdu, kad e, gegužės 29 balsuoti dar negalėsime, todėl savo ruoštų prašome, kad būtų atidėtas balsavimas iš gegužės 29 dienos vėlesniam laikui. Mes norime, kad šis dosie ar šie du dosie būtų aiškiai užbaigti dėl reglamento ir dėl direktyvos, apie kurią kalbėsime rytoj. Ir dėl jų turėtų būti balsuojama kartu prieš vasaros atostogas. Dabar mes norime palengvinti padėtį ir tikimės, kad tai padarysime greitai. Reikia daugiau laiko. Rytoj įvyks kitas e, posėdis dėl kompromisų. Aš manau, kad žengėme milžiniškus žingsnius į priekį. Paskutinis mūsų susitikimas buvo labai geras, jau parengta nemažai kompromisų, dėl kurių pavyko susitarti. Tačiau kol kas būtų labai sunku tik įvardinti savo poziciją, nes, kaip matote, visi straipsniai vienai par kitaip yra tarpusavyje susiję. Mes aptarėme e, skirtingas problemas susijusias su skirtingų duomenų nuobdorojimu. Jų dažniausiai negalima skirti nuo asmens teisių, Be to, kaip žinia, e, duomenų kontroliuotojams ir apdorotojams tenka ypatinga našta. Kaip sutarta, daugiausia laikysimės 2011 m. rezoliucijos pozicijos. Tai yra mūsų atspirties taškas, kaip ir 1995 m. direktyva. Iš esmės sistemos keisti nenorime nenorime, kad galiausiai atsirastų visiškai naujos taisyklės, norėtume, kad liktų maždaug ta pati sistema, tik ji būtų apibūdinta viename teisės akte. Mes taip pat norime įtraukti šiek tiek e, faktų susijusių su skaitmeninė aplinka susiformavusi per pastarosius 10-15 metų. Nu, kad einame teisingų kelių, galėsime kompromisus priimti plačiu sutarimu, mano nuomonė. Tačiau reikia dar diskusijų su šešėliniais pranešėjais. Prašyčiau jūsų, kai tik norite, kreipkitės į savo šešėlinius pranešėjus ar į mane, jeigu norite išsiaiškinti tam tikrus klausimus ar įtraukti kažkokiu papildomu aspektu į šią diskusiją. Mes e, mm, pasikliauname jūsų pasitikėjimu skirtingais šešėliniais pranešėjais rengdami kompromisus, mes turime e, žinoti, kad jūs e, mumis pasitikėsite, nes turėsime balsuoti dėl tų visų pakeitimų ir tai nebus lengvas darbas. Visų kartu turime stengtis palengvinti šią naštą. Dėrybų su taryba mandatas turėtų būti mums suteiktas dar iki vasaros atostogų. Ir manau, kad pirmininkaujantį tarybą, pirmininkio tarybai Airija e, dirba labai gerai, pažangos yra siekiama sparčiai Manau, kad jie galės dėrybų mandatą patvirtinti arba bent jau pagrindą jam parengti iki vasaros atostogų ir mes tada tiesiogiai galėsime pradėti dėrėtis iš karto po to. Labai ačiū ir aš laukiu pasikeitimo nuomonėmis. Ačiū, ponė Albrecht. Jau paminėjote, kad daugumai parlamentarų buvo sunku atvykti. Todėl ir yra labai nedaug šešėlinių pranešėjų šiandien. Kiek suprantu, EPP pranešėja vos, šešėlinį pranešėja vos e, pakeis e, ponas Van de Kamp. Ačiū. E, kaip jau buvo sakyta, Aksel negalėjo atvykti ir aš su malonumu jį pakeisiu ir išsakysiu mūsų frakcijos nuomonę šioje policinėje diskusijoje. Mano frakcija nuolat pabrėžia, kad e, užtikrinant duomenų apsaugą e, piliečio teisės ir e, viešosios rinkos funkcionavimas yra lygiaverčiai poreikiai. Abi šias mm, pusės reikia stiprinti, kad būtų sukurtas geras duomenų apsaugos įstatymas. EPP sveikina pakeitimus, kuriuose yra EPP nuolat akcentuojamos problemos paminėtos. Aš pristatysiu nedidelį sąrašą. Pirmiausia, kalbame apie biurokratijos sumažinimą, e, rengiant dokumentus, e, įgyvendant e, informavimo prievalės, kurios yra taikomos mažoms ir vidutinėms įmonėms. Kitas dalykas, turime išaiškinti kontroliuotojų ir apdorotojų atsakomybę. Trečias dalykas, duomenų panaudojimą turime uh, duomenimis naudotis turime leisti dabartiniams verslo modeliams. Be to, e, duomenimis turėtų galėti naudotis draudimo bendrovės. E, duomenys turi būti suteikiami ir reikalingiams moksliniams tyrimams. Toliau e, bendrovės turėtų vadovautis savireguliacijos sistema, o ne tenkinti domenų apsaugos administracijos nusatytas griežtas procedūras. Ir dar vienas dalykas E, duomenų perkeliamumo e, apribojimai turėtų būti panaikinti, turėtų būti taikoma viskas, kas įmanoma, kad duomenys lankščiai galėtų judėti. Jokių būdų tai nereiškia, kad piliečių teisės e, nebebus apsaugotos, todėl mes turime siekti teisingos pusiausvyros. Ačiū. Ačiū socialdemokratų frakcijos vardu, pane Romero Lopes. Ačiū pirmininkė. Dimitris vardu pasisakysiu, jis manęs to paprašė, taigi norėčiau pasinaudoti progą ir pateikti keletą pastabų. Aš ir pati esu pateikusi keletą um, um, pakeitimų ir tikrai norėčiau, kad juos palaimintų ir pranešėjas. Visų pirma, 177, ten kalbama apie tai, kad galima ir atsisakyti sutikimo. Kartais tikrai labai sunku duoti sutikimą, bet kartais būna labai sunku ir techninė prasme atsimti savo sutikimą. Norint užtikrinti, kad viskas būtų teisingai suprasta, tai yra, kad e, būtų galima labai lengvai atsimti savo sutikimą, Tai tikrai turiu pasakyti, kad tai labai įdomus požiūris. Esu pateikusi dar vieną pakeitimą. Norėčiau, kad pranešėja ir šešėliniai pranešėjai mano pakeitimui pritartų. Aš kalbu apie domenų vagimą, kai uh, įmonės subrangovės duomenis pavagia, kai yra uh, tarkim, pasibdytas kažkoks subrangovas, jam turėtų būti taikomi tokie patys reikalavimai kaip domenų valdytojui ar kitam atsakingam asmeniui už domenų valdymą pagrindinėje įmonėje. Taigi, manau, kad ir ta kita įmonė subrangovė taip pat turėtų laikytis tų pačių reikalavimų. Pranešėjas siūlo tam tikrą atitikties mechanizmą, nuoseklumo mechanizmą. Jeigu kontrolės mechanizmą yra sukūrusi pagrindinė įmonė, tai tuomet gali atsirasti problemų, kai yra pateikiamas skundas. Galbūt iškilo kokiu nors problemu valstybėje narėje, kur yra įsikūrus įmonė turinti ir dukterinių įmonių. Na, ir kai yra vis dėlto pagrindiniai sprendimai priimami tik patronuojančioje įmonėje, tai gali kilti nemažai problemų, ne vien tik tais dėl e, to, kad valstybėse narėse labai skiriasi teisės sistemos. Taigi norėčiau pasiūlyti štai ką. Patronuojanti įmonė, o taip pat ir kitos įmonės e, turi koordinuoti savo veiksmus. Tai yra iš tikrųjų svarbus elementas. Man atrodo, kad šio koordinavimo elemento turėtų pakakti tam, kad būtų galima išspręsti problemą. Taigi, kalbu apie tai, kad patronuojančios e, įmonės šalies e, kompetitinga institucija turėtų prisimti savo vaidmenį, o taip pat ir institucijos kitose šalise. Taigi, Mes tikrai tikimės, kad e, pranešėja atsižvelgs į šios pakeitimus. Šiaip norėčiau pranešėjai padėkoti už visą nuveiktą darbą ir taip pat noriu padėkoti už labai nuoseklius pakeitimus. Ačiū. Ar dar kas nors norėtų pakomentuoti? Jeigu ne, tuomet aš suteiksiu žodį pačiai savo. Kalbėsiu labai trumpai, turiu keletą pastabų dėl taikymos ryties. Visų pirma, Jau nekarta buvo kalbėta apie taip vadinamą paketo požiūrį. Dar nesu visiškai tikra, bet galbūt pirmininkaujantį Airiją gali mane apšviesti. Panašu, kad valstybės narės visiškai atsisakė minties atsisakyti e, viešųjų paslaugų iš šios, šio reglamento ir viešasias paslaugas norima perkelti į direktyvą. Ir man atrodo, kad tai yra iš tikrųjų susiję su taikymas rytimi. Mes visą laiką norėjome vieno e, instrumento, kai mums nebuvo pritarta, tuomet reikalavome paketo, teisės akto, aktų paketo. Ir kiek supratau iš tarybos, viešosios paslaugos turėjo, turėjo likti reglamente, išskyrus baudžiamąjį persekiojimą. Antroji pastaba, ji yra tikrai esminė, Tai yra domenų, asmens domenų apibrieštis. Man atrodo, kad iš tikrųjų galų gale tai tikrai bus labai svarbus klausimas. Mes daug kalbame apie anonimiškus duomenis. Tiesą sakant, aš nelabai tikiu anonimiškais duomenimis, nes anoniminiai duomenys gali būti naudojami ir jie vis dažnai naudojami, norint identifikuoti individą, asmenį. Ir dažnai nėra didelio skirtumo identifikuojant individą arba jį atpažįstant, naudojant anoniminius duomenis. Taigi aš manau, kad ir čia turėtų būti taikomi asmens duomenų apsaugos reikalavimai tokiam naujam reiškiniui. Mane tikrai labai domintų ekspertų nuomonė. Praėjusią savaitę e, buvo diskutuojama su ekspertais Ir jie iš esmės patvirtino mano susirūpinimą. Taigi man irgi, man kažkaip atrodo, kad tai yra esminis dalykas. Kas yra esminiai duom, asmens duomenis ir kaip pagal anonimiškus duomenis galima identifikuoti individą. Man atrodo, kad šių klausimų išsprendimas labai susijęs su visų tvirtinamu paketu. Kągi dabar suteiksiu žodį komisijai. Galbūt komisija nori pasisakyti. Uh, paskui pirmininkaujančiai Airijai, na, nu, galiausiai vėl pranešiai komisija. Thank you very much. Labai ačiū. Pirmininkė, aš dirbu generalinėme teisingumo direktorate, esu atsakingas už šį failą. Ačiū už teiktą galimybę tarti keletą žodžių. Mes tikrai labai vertiname visą tą darbą, kurį nuveikė pranešėja. Uh, pranešėjai Europos parlamente. Mes esame pasirengę padėti ir atskiriems pranešėjams, ir visai frakcijai ar grupiai. Ir kaip ir e, praeitie mes esame pasirengę dalyvauti diskusijose, dalinti savo patirtime. Mes e, stebime paralelinę pažangą parlamente ir taryboje. Ir tikrai tuo džiaugiamės, tikimės, kad viskas bus baigta laiku. Dar norėčiau priminti, kad e, nekalbame apie dabar egzistuojančių duomenų apsaugos taisyklių evoliuciją. E, komisijos pirmininko pavaduotoja Reding visą laiką, visą laiką sakė, kad ji norėtų pagerinti tiek direktyvą, tiek reglamentą, užtikrinant geresnį E, geresnę asmenų apsaugą bei vidaus rinkos funkcionavimą. Na, o taip pat Europos parlamente buvo patvirtintas 2011 metais FOS pranešimas ir jis susilaukė tikrai didžiulės paramos plenarinėje sesijoje. Tai buvo tikrai puikiai Europos parlamento išsakyta pozicija. Ir Europos komisija visą laiką laikėsi tokios Europos parlamento pozicijos, teikdama savo pasiūlymus dėl teisės aktų ir mes tikimės, kad tai bus daroma ir toliau, ypač kai e, pranešėjai vadovausis FOS pranešimu. Taigi, toks yra mūsų požiūris į e, dabartinę situaciją. Na, o dabar dėl tų dviejų klausimų, kurie buvo pateikti. Jos pirmininkė pateikė, e, tarsiu keletą žodžių. Sutarties 72 straipsnė kalbame apie e, tvarką teisę. Mes ES veikimo sutarties nenorime keisti. Sutartyje anksčiau buvo įvairių skirtingi skyriai ir dėl to e, pasirodė ir direktyva, ir reglamentas. Direktyva buvo taikoma viskam išskyrus tam skyriui, kur kalbama apie policiją ir baudžiamąją teisę pagrindų sprendimas buvo susijęs su baudžiamąją teisę. Ir tai yra visiškai logiška. Ir būtent tokią struktūrą mes pasiūlėme ir dabar. Reglamentas turėtų būti taikomas viskam išskyrus uh, tai, e, tą direktyvą ir tą skyrių, kur anksčiau veikia pagrindų sprendimas. Tai visiškai atitinka ir ES veikimo starties struktūrą. Ir be abejo, Jeigu mes iš reglamento viešoje teisę perkelsime į direktyvą, tai bus visiškai nenuseklu ir nesuvokiama. Tai reikštų, kad ES piliečiai lieka be tos apsaugos, kurią anksčiau užtikrina direktyva. Taigi, man atrodo, kad. E, ir kiti diskusijų dalyviai to nenorėtų. E, Mes e, anksčiau esame padarę štai kokią išvadą norime e, dar labiau apsaugoti piliečius dabar skaitmeninėje eroje, nes e, iš tikrųjų dabar labai lengva pažeistas mes duomenis naudojantis internetu. Jas labai lengva pavokti, jais manipuliuoti dėl asmens duomenų apsaugos, atsiprašau, asmens duomenų apibriešties. Kaip matote, iš mūsų pasiūlymo mes iš esmės paliekame dabartinės direktyvos apibriežti. Esant reikalui, mes esame nusiteikę atvirai, galbūt e, dėl technologijų raidos reikės patikslinti um, asmens duomenų apibriežti. Mes nemanome, kad taip vadinami pseudoniminiai duomenys uh, turėtų patekti į reglamento taikymos rytį, o taip pat ir direktyvos taikymos rytį. Taip, iš tikrųjų, JAV jau buvo tokių atvejų, kai buvo tam tikri e, duomenų rinkiniai, kur buvo nurodyti asmens lytis, pašto indeksas, uh, Ir iš tikrųjų pagal tą duomenų rinkinį buvo labai lengvai galima identifikuoti kai kurios asmenys. Taigi turime būti labai atsargus, kai kalbame apie e, prievalės užtikrinti asmens duomenų apsaugą, taip pat ir pseudoniminius duomenis. Antra vertus, kai tikrai iš tų pseudoniminių duomenų negalima atpažinti asmens, neįmanoma atpažinti asmens, tai tokie atvejai jau nepatektų reglamento taikymos sritį ir dėl to um, kažkur reikia nubrėžti takoskirą. Taigi, taip pirmininkė galėčiau atsakyti tuos du klausimus, kuriuos jūs pateikėte. Ačiū, Rory Gogan. Dabar pirmininkaujančios Airijos vardu. Thank you, Chair. Um, I'll give you an update. Ačiū, pirmininkė, aš trumpai pristatysiu dabar tarybos poziciją. Jūs tikriausiai žinote, kad mes nusprendėme diskusijas dėl šio reglamento pankstinti, kad būtų galima maksimaliai pasiekti rezultato per šešis mėnesius. Nusprendėme 20 dienų posėdžių renkti ir buvo iš pradžių planuojama 26 dienos ir taryboje jau birželio 6 dieną turėtų būti svarstamas šis klausimas, stengiantis rasti atsakymus dėl pirmų pirmųjų keturių skyrių ir nuo pirmą iki ketvirto skyrių būtų perrašti ir pateikti tarybai, tačiau nereikėtų taip neteisingai suprasti, kad tokiu būdu išaldomas tekstas. Ne, mintis yra tokia - išplėsti sritį, kad mm, panašu lyg ir yra konsensus dėl kai kurių klausimų, tai ten jau kaip ir aišku, kad paskutinius tik tai likusius klausimus ministrai nuspręstų ir jau praeitą savaitę ir šią savaitę korepere jau, jau bandome tos klausimus, kad, kad eliminuotumėm galbūt kai kurios klausimus iki tarybos, jau dėl taikymos ryties, pavyzdžiui, aptarti klausimai, taip pat e, toliau bus dirbama dėl sutikimo apibriešties e, bei dėl e, žodžio ir išraškos laisvės. Uh, Norėčiau priminti, kad mano ministras praeitos tarybos pabaigoje pasakė, kad labai svarbu, kad į priekį žengtumėm atsargiai, tam, kad turėtumėm šio proceso e, pabaigoje tokią priemonę, kuri tikrai būtų skirta ir, ir pajėgi su pasiekti nubrėžtų tikslų. Dabar dėl viešojo sektoriaus Alan Shatter, mano ministras, aiškiai pasakė, kad uh, valstybės narės bendrai nori daugiau lankstumo e, valstybiniam sektoriui, e, kad šis reglamentas numatytų, e, bet dar laukiame tų diskusijų pabaigos taryboje, bet neaišku, ar, ar tos diskusijos baigsis airiai pirmininkaujant. Ačiū. DPS, aš taip suprantu, do, Europos duomenų apsaugos pareigūno tarnyba irgi lik ir norėtų pasakyti ne, nėra nieko iš jų, tai tiek tada panas Albrech pranešėjas pabaigai. Ačiū pirmininkė. Kelios pastabos trumpai sureaguojant į parlamentarų išsakytas mintis. Man atrodo, dėl visų klausimų, pavyzdžiui, ką Vadnekamt pasakė, mes būtent ir dirbame šiais klausimais ir galiu jums jau pasakyti, kad, pavyzdžiui, dėl uh, sveikatos, dėl mokslo tyrimų. Mes stengiamės dirbti kartu, kad išspręstumėm tuos neraminančius klausimus, kurie buvo išsakyti ir man atrodo, kad e, jau netoli mes esame nuo konsensuso šiais klausimais. E, neblogai esame pasistumėję į priekį. Man atrodo, kad Jūsų klausimai tikrai bus labai rimtai iš, išspręsti per tos kompromisus. Dabar dėl domenų perkeliamumo ir teisės būtų užmiršta, man atrodo, kad savo pranešime aš lik ir stengiausi patobulinti komisijos pasiūlytas formuluotės ir, man atrodo, turėtumėm sutelkti dėmesį, žinoma, į esminį dalyką, ko mes norime pasiekti per šias papildomas nuostatas skaitmeniniai erdvei. Ypač, bet ir bendrai reikėtų pažiūrėti į visus padarinius, kuriuos gali sukurti tos nuostatos. Man atrodo, kad pavyks rasti sprendimą mano pasiūlymų pagrindų. Carmen Romero Lopes galiu pasakyti, kad dėl pirmo dalyko, ką jūs pasakėte, dėl sutikimo ir dėl galimybės atsiimti sutikimą, mes jau suradome tokią formuluotę, kad tai būtų įtvirtinta dar griežčiau. Taip pat dėl kompetencijų nuoseklumo mechanizme tarp valdžios institucijų, kai nekalba apie įgyvenimo užtikrinimą, aš taip pat galėčiau pasiremti savo pasiūlymais e, mano pranešime, kur sakome, kad turėtų būti vieno langelio principas aiškiai taikomas, nes e, gyvenimo užtikrinimas galų gale yra pagrindinių institucijų darbas ir pagrindinės institucijos, aišku, turėtų privalėti derinti tos e, gyvenimo užtikrinimo priemonės ir, ir, ir tarpusavėje susitarti dėl vienodo bendro interpretavimo tarp visų kompetitingų skirtingų institucijų, kurios atstovauja piliečiams ir jų pagrindiniams teisėms. Ir man atrodo, kad tai yra labai svarbus klausimas, kaip jūs ir pabrėžėte, tai piliečiam yra itin aktualu ir, ir gali būti pakankamai problematiška tai, kad būtų gal skirtingomis kalbomis veikiančios skirtingos institucijos, skirtingose valstybėse narėse, į kurias jiems reikėtų kreiptis ir taip toliau. Toliau Sofija Infeld norėčiau paremti tai, ką, ką sakiau, kad iš parlamento pusės mes žiūrime tai kaip į paketą, tad norėtumėm, kad būtų aišku, kad dėl šių pasiūlymų būtų deramasi lygiai grečiai dėl reglamento ir dėl direktyvos. Ir aišku, galvojant apie reglamento taikymo sritį, reikėtų jos nesiaurinti, taip pat ir dėl valstybinių institucijų, man atrodo, yra viskas aiškas. 2011 m. Liepos reglamento FOS pranešimo tikslas buvo visiškai aišku, kad mes norėjome vieno teisinio instrumento ir dabar dėl teisinės bazės kad tai yra tik tai teisės saugos nuostatos, mes suprantame, ką komisija pasiūlė, bet jau reikėtų nebekeisti tų jau daugiau dalykų. Ir, ir parlamento tarybos pozicijos gal, galutiniam etape. Na ir dar vienas dalykas, kurį reikėtų iškelti, buvo daug klausimų iš įvairių interesų grupių dėl E, viešųjų archyvų e, galimybės ir jų darbo su asmeniniais duomenimis. E, noriu tvirtai pareišti, kad mes jau su visomis frakcijomis ir visais atstovais sutarėme, jog galimybės dėl viešųjų archyvų egzistavimo turėtų būti siaurinamos, palyginti su tuo, kas yra dabar įstatymų nereikėtų keisti taip, kad jie nebegalėtų dirbti. Mes turime tai aiškiai pasakyti reglamente, kad aišku, valstybės narės uh, per savo įstatymus, nacionalinius įstatymus turi galimybę užtikrinti, kad archyvarai galėtų dirbti, kad archyvai galėtų veikti ir, ir, ir visa tai turi būti numatyta taip pat ir, ir, ir reglamente turi būti tam tikra nuostata tuo požiūriu, nes iš tikrųjų buvo daug, kas nerimavo to klausimą ir mes jau susitarėme dėl to teksto, tai galiu jūs patikinti, kad uh, tikrai tuos neraminančius klausimus mes sprendžiame, diskutuojame su visomis frakcijomis ir, kaip aš jau sakiau, norėtumėm e, dirbti konsensuso pagrindu, bet taip pat mes norėtumėm ir judėti pakankamai sparčiai, nes mes galvojame iš, iš parlamento pusės, kad jau vis tik tai atėjo laikas turėti tą vieną bendrą teisinę priemonę, kad būtų visas teisinis tikrumas ir vartotojams, ir įmonėms, ir um, valdžios institucijoms visoje Europoje dėl asmens duomenų apsaugos. Ir mes esame pakankamai toli pasistumėję į priekį, galvojant, pavyzdžiui, apie techninės galimybės keistis asmens duomenimis ir per sieną taip pat ir visoje Europoje. Tad, man atrodo, tikrai atėjo laikas priimti tas teisiklės. Reikia judėti į priekį su reglamentu, su direktyva ir reikia stengtis um, užbaigti formuoti savo poziciją parlamente bent jau iki vasaros ir, ir labai tikiuosi, kad ir valstybės narės labai stengsis dirbti šioje srityje vadovaujamos um, pirmininkaujančios airijos, kad mes tikrai galėtumėm griebtis šio darbo iškart po vasaros ir užbaigti jį Manau, visi turime siekti būtent to, kad baigtumėm darbą dėl šio e, teisėkurnio paketo iki e, kadencijos pabaigos, nes piliečiai labai laukia rezultato, tai vertėtų dėti pastangas ir per e, posėdžius atimiausiamis savaitėmis. Tikrai turiu pasakyti, kad pirmininkaujant Arija labai stengiasi, labai daug pastangų deda. Aš manau, kad bendromis jėgomis mes sugebėsime uh, ateiti iki proceso pabaigos su geru rezultatu ir esu dėl to tikras ačiū. Okay, Labai ačiū. Tai buvo paskutinis šiandienos darbo atverkės punktas. Galėjome tarti, kad jis bus trumpas. Dabar dėl kibernetinio saugumo strategijos ES. O štai gavau naują pirmininkės pastabų variantą. Uh, okay, well, it, it's going to be even shorter, so that's good. Uh, dar trumpesnis bus posėdis. Taigi, ES kibernetinio saugumo strategija buvo patvirtinta Europos komisijos vasario 7 dieną. Komunikatas, IMKO komitetas yra pagrindinis komitetas ir jis rengia mm, pasiūlymo e, projektą dėl rezoliucijos. Pona Švap iš EPP yra pranešėjęs, bet kol kas dar to rezoliucijos projekto neturime. Taigi aš siūlyčiau atidėti diskusijas kai gausite rezoliuciją elektroniniu paštu. Pakeitimams terminas yra gegužės 14 diena vidudienis. Bus balsuojama lybė e, gegužės 29-30 dienomis. Mūsų pakeitimai tada bus jau perduoti e, rezoliucijai. Aš matau, kad uh, visi po truputėlį jau žingsniuoja į Luksemburgo aikštę, kad galėtų pasidžiaugti tikrai šilta pavasario diena. Tai manau, kad tai yra išmintingas sprendimas ir jeigu niekas daugiau jokių klausimų neturi, tai aš tada šį posėdį skelbiu baigtą. Ačiū.